Gerbiama kolegė, jūs teisi, e, prašau visų susėsti ir jūs pasakykite kolegams, kad susėstų, kad galėtumėm pradėti. Kas čia? A, čia jūs sakėt. Ačiū už pastabą. Dėkoju. Norėčiau pradėti mūsų posėdį nuo vieno pranešimo. Luis Manuel Díaz. Venezuelos socialdemokratų partijos atstovas vakar buvo nužudytas e, politinio susitikimo metu, rinkimo kampanijos metu Venezueloje. Tai buvo jo susitikimas su Karakaso įkalinto mero žmona. Jis buvo susitikęs su Lilian Tinto. Tai tiek dėl situacijos ten ir man atrodo, kad šiandien pirmininkų suigoje, bent jau parlamento pirmininkas Šulcas e, pasakys, kad mūsų delegacija turėtų e, ten nuvykti rinkimų dieną, ne kaip e, oficiali rinkimų stebėjimo misija, bet tiesiog nuvykti tam, kad būtume ten, jeigu tai bus įmanoma. Tai tiek norėjau pasakyti. Toks buvo pirmininko pranešimas. O dabar pereiname prie Venezuelos klausimo. E, vyko tyriamoji misija į Venezuelą lapkričio 4-7 dienomis. E, trys kolegos dalyvavo tose, toje delegacijoje. Norėčiau tų kolegų paprašyti, kad jie mus informuotų apie tą tyriamąją misiją. Hola, buenos días. Gracias, presidente. Labas rytas, ačiū pirmininkė. Kaip žinote, Europos parlamentas yra patvirtinęs rezoliuciją 14 metų vasario mėnesį ir šių metų vasario mėnesį, kuriuose buvo numatyta tyriamoji misija į Venezuelą išsiaiškinti politinę situaciją toje šalyje. E, misija sudarė 12 narių iš visų frakcijų. Tačiau reikėjo sulaukti ir šitos šalies vyriausybės leidimo misijai vykti į tą šalį. Galiausiai sutarėme siūsti mažesnę misiją, kaip ponas Brokas pasakė, ją sudarė trys parlamento nariai iš trijų frakcijų, iš EPP, ALDE ir aš iš socialistų ir demokratų frakcijos. Prieš vizitą mes bandėme gauti oficialų leidimą iš Venezuelos vyriausybės, tačiau jie mums nebuvo pasirengę suteikti oficialių vizų, bet mes nusprendėme vis tiek ten vykti, nes buvo prasidėjus rinkimų kampanija, todėl mes manėme, kad ta misija yra būtina dėl tos priežasties. Ir buvo siunčiama mažesnė misija po pirmininko broko sprendimo. Turiu pasakyti, kad nors mes ir nebuvome laukiami. Pagal vyriausybės deklaracijos prieš tą vizitą mes vis tiek visai puikiai atlikome tą, tą vizitą, galėjome laisvai keliauti ir rengti visus mūsų planuotus susitikimus. Taigi, jūs turite mūsų vizito išvadas, jis jums pateiktos, trumpai jas pristatysiu. Pirmiausia, visos organizacijos, kuriamis susitikome, o jų buvo daug, tiek pilietinės visuomenės, tiek politinės visuomenės organizacijų. įvairiausių politinių organizacijų, nevyriausybinio organizacijų atstovai, žmogaus teisų organizacijomis, žurnalistais, žiniasklaidos atstovais. Kai susitikome su visa Venezuelos politinė ir pilietinė visuomenė, nors su vyriausybės atstovais negalėjome susitikti, tai mes prašome susitikimo su užsienio reikalų ministerija, su rinkimų komisija, su kitomis valdžios institucijomis tačiau visi atsisakė su mumis bendrauti. Taigi, mūsų pranešime, mūsų ataskaitoje vyriausybės požiūrio, vyriausybės nuomonių nėra. Nors visi kiti paliudėjimai yra vieningai, vieningi ir jie liudija štai ką. Venezuelos žmonės susiduria su labai sunkiais laikais. Nepamirškime, kad kalbame apie šalį E, kurioje nusikalstamumas yra labai aukštas, apie 25 tūkstančiai nužudimų vyksta per metus. Ekonominė situacija taip pat yra labai sudėtinga. Infliacija sudaro apie 200 procentų. Valiutos kursas dolerio atžvilgių yra labai labai prastas, trūksta medikamentų ligoninėse, taigi šalis iš esmės kenčia. Antra, Venesalos žmonės, bent jau tos organizacijos, su kuriamis sustikome, nerimauja dėl to, kad jų nuomonė nėra išklausoma. Ir su mumis jie norėjo labai e, kalbėtis, norėjo mums aiškinti, kas vyksta. Demokratinė prasme problemas Venezueloje sukėlė prezidento rinkimai prieš dviejus metus. Ponas Maduro laimėjo rinkimus labai nedidelę persvarą. Maždaug 225 tūkstančiais balsų po to vyko įvairiausios demonstracijos, e, buvo smurto protrukių, žuvo 43 žmonės. E, nuo policijos rankų, na mes čia neketiname kažko smerkti, tačiau iš tiesų nuo to prasidėjo situacijos sunkėjimas. E, buvo sulaikytų ir politinių veikėjų, merų, e, jie buvo įkalinti. E, tuomet visa opozicija susivienėjo demokratinėme judėjime, kuriame atstovavimas partijos nuo kraštinių kairiųjų iki kraštinių dešiniųjų. Ir tai yra demokratinė opozicija esamam režimui. Taigi mano išvados yra tokios. Taigi visi vykę teisminiai procesai e, nepasižymėjo jokiamis demokratinėmis e, charakteristikomis, nors e, norėtų sakyti, kad teismai yra Venezuela nepriklausomi, man atrodo, kad mūsų stebėtas rinkimų procesas prieš rinkimus, kurie vyks gruodžio 6 dieną, yra mm, su ta daug pažeidimų, nėra tikras, nes e, valdžios, valdžios rankose koncentruota valdžia, sukoncentruotas įtaka žiniasklaidai Tačiau turiu pasakyti, kad mes negalime sakyti, kad e, skaičiant rinkimų rezultatus bus sukčiaujama, nes e, sistema rinkimų yra iš tikrųjų nebloga. Tačiau mus, mums arima kelia porinkiminė situacija. Opozicija ir vyriausybė patiria didžiulę koncentraciją, konfrontacija ir po gruodžio 6 dienos turbūt situacija nebus labai paprasta. Ir mes pirmininkė rekomenduotume Europos parlamentui e, būti Venezueloje per e, rinkimus ir labai svarbu, kad parlamento delegacija vyktų, kaip yra siūloma, ne kaip rinkimų stebėjimo misija, bet kaip e, politinė delegacija. Nes tai yra svarbu ir po rinkimų, nes politiniam procesui mes galėtume padėti. Gracias, presidente. Muy rápidamente comparto todo lo que ha dicho mi colega. Ačiū labai trumpai. Aš žinoma pritariu viskam, ką sakė kolega, bet dar norėčiau pridurti. Liujis Van Liudį, opozicijos lyderis, ką tik buvo išrinktas. Nužudytas ir tokios yra politinės realijos, tai vyksta kasdien Venezueloje. Demokratijos nėra, laisvės nėra, spaudos laisvės nėra, rinkimus turi vertinti tokiame kontekste. Tie rinkimai negali būti laisvi. O šie žmogžudystė yra tik tai visų kitų veiksmų kulminacija. Opozicijos nariai į juos nuolat taikomasi. Į juos sodina į kalėjimą. Tie, kurie norėjo balotiruotis, buvo paskelbti ne tinkamais kandidatais, jiems neleista kandidatuoti, kitus sukiša į kalėjimą, kitus žudo. Tai tokia yra padėtis. Tad gruodžio šeštą dieną mums reikia būti Venezueloje ir turime siūsti Europos parlamento delegaciją. Reikia atsisakyti bet kokių užkirsti kelią bet kokiam selektyviam atrinkimui stebėtojų ir politinių delegacijų, nes būtent to jie ir siekia - legitimizuoti savo naujai išrinktą vyriausybę. Tad padėtis Venezuela yra tikrai sudėtinga. Jau kurį laiką buvo sunku pasiekti susitikimo vietas, o dabar politinio susitikimo metu asmuo nužudomas. Ačiū. Aš norėčiau suteikti žodį dar ponui Krūzė, o paskui tęsime diskusijas šią temą, jeigu anksčiau pabaigsime balsuoti. Manau, kad taip tai būtų sąžininga dėl to, kad iš tiesų mes būtinai turime šiandien balsuoti. Dabar suteiksiu žodį ponui Krūzo, o paskui kal, suteiksiu žodį kalbėtojams pagal kalbėtojų sąrašą, jeigu iki 10 valandos mums dar bus likę laiko po balsavimo. Ah, <clears throat> Dėkoju. Informacija informacija, kuri buvo suteikta, e, yra um, labai svarbi. Aš pats esu žurnalistas ir iš tiesų informacija nėra e, visiškai teisinga. E, nužudytas e, politikas buvo ne politinio renginio metu. E, tiesiog jūs perdodate teis, tendencingą informaciją. Mes e, mes e, matome, kad yra sudėtinga gauti informacijos, yra ta informacija prieštaringa. Apie tai taip pat buvo kalbėta Taip pat dėl tos dramatiškos e, e, ekonominės situacijos. Taip, iš tiesų yra skurdas ir yra e, tokie skaičiai, kad 80 procentų gyventojų gyvena skurde, bet tai vyriausybės nedomina. nedomina e, E, pirmųjų rinkimų metu Maduro e, laimėjo 200 tūkstančių balsų persvarą. Tai jeigu laimi tokia e, persvara, tai jau yra laimėjimas. Jūs sakote, kad tuo negalima pasitikėti, bet, bet kodėl yra e, tos abejonės? Dėl nusikalstamumo? Taip, e, Venezueloje E, ve, Venezuela yra nusikalstamumas, bet Venezuela nėra e, ta valstybė, kuri, e, kurioje yra didžiausias nusikalstamumas pasaulyje. Tokia valstybė yra Honduras. E, buvo e, 60 žurnalistų pernai nužudyta Kolumbijoje. E, taip pat Kolumbijoje daugiau nei šimtas. E, žmogaus teisų aktyvistų buvo nužudyta. E, kalbate apie e, spaudos laisvę, bet nepateikėte jokių faktų apie šimtas televizijos kanalų veikia e, Venezueloje ir tik nedidelė dalis jų priklauso valstybė, yra valstybiniai kanalai. 80 svarbiausių televizijos kanalų 80 procentų visų um, televizijos kanalų yra atviri opozicijai, tai nėra melas, tai yra faktai, kuriuos mes um, gauname. Taip pat norėčiau priminti, kas buvo pasakyta. 2002 metais, 2007 metais, kai vyko valstybės perversmas, buvo įkalinti tam tikri žmonės, todėl e, visuomet reikia žiūrėti, su kuo e, kalbinės visose e, valstybėse yra taip, kad tas, kas, pavyzdžiui, pagroptų ministrą, būtų pasodintas į kalėjimą, bet to buvo pritaikyta amnestija. Ir taip pat Aš norėčiau, kad leistumėte man pasisakyti, nes aš niekada nieko nenutraukinėjau. Dėkoju. Jeigu bus galimybė, mes tęsime šitą diskusiją. Pone, ponas kolega, aš pasakiau, kad buvo nužudytas žmogus e, susitikęs su politinio kalinio e, žmona našle e, ir Aš tiesiog kalbėjau apie politinę, politinį kalinį, aš daugiau nieko nesakiau, aš nekalbėjau apie tai, kas yra kaltas dėl šito nusikaltimo. Ir aš e, tikiuosi, kad jūs bent jau neginsite e, žudiko, jūs to ir nedarėte. Aš tiesiog norėjau pasakyti, e, kad Venezuela yra ne ta šalis, kurioje yra didžiausias nusikalstamumas, bet ir jinai yra antroje vietoje pagal nusikalstamumą. Na, o dabar pereisime prie balsavimo. Norėčiau pasakyti dėl darbo tvarkos. Mes balsuosime dabar, o jeigu bus laiko, tai paskui dar e, pratesime diskusiją. Aš noriu pasakyti dėl darbo tvarkos. Merci. Danke. Mes sutarėme, kad dabar balsuosime, o paskui, jeigu liks laiko, pratęsime diskusijas. Aš beje pats taip pat dalyvausiu tose diskusijose. Balsuosime dėl ES ir Kinijos santykių. Norėčiau pasakyti, 323 pakeitimas buvo atsimtas, jie atsėmė pranešėjas e, norėčiau pasakyti, kad e, S ir D frakcijos pusėje turėtų būti šiek tiek e, daugiau tylos. Ponios, gal galėtumėte baigti savo diskusijas arba pratesti jas už salės durų. S ir D frakcija pasiūlė, kad 13 kompromisas turėtų būti pa, pakeistas pakeitimu žodžiu, tiksliau papildytas tuo pakeitimu žodžiu. Tai yra pakeitimas, kuris turėtų užkirsti kelią e, įvairių nesusipratimų atsiradimui. Todėl aš jau dabar norėčiau paklausti, ar kas nors prieštarauja tam, kad mes įtrauktume e, tą žodinį pakeitimą Aš e, manau, kad tai būtų tikrai geras dalykas, nes ten, kur nebūtinas ginčas ir nereikia jo kelti. Matau, kad niekas neprieštarauja, taigi mes e, balsuosime dėl to žodinio pakeitimo, kai balsuosime dėl kompromisinio 13 pakeitimo. E, ar pranešėjas turi dar kokiu nors pastabu prieš balsavimą? Heel kort, ik eh, ben de schaduwrapporteur zeer erkend. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už gerą bendradarbiavimą, taip pat už e, e, malonę atmosferą, kurioje mes dirbame. Tai jau labai geras pasisakymas. Na, o dabar pradėsime nuo devinto kompromisinio pakeitimo, kas už prieš susilaiko priimta. 167 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 177 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 178 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aš pats turiu susirasti savo balsavimo kortelę. 179 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Der Antrag 108. Toliau 180 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko priimta.

189 Paunovos pakeitimas. Pone Galeri, tai yra EPP balsavimo sąrašas. Labas rytas. Is, wer ist für den... Kas už 189 pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 191 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 193 kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Kata. But does it not work? Hm? Ist angenommen mit 29 zu 25. Patvirtinta 29 už, 25 prieš. Ar das funktioniert das nicht? Meins. Wir kommen zum 194 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuosime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 28 už, 29 prieš atmesta. 195 kas už, prieš susilaiko priimta. 196 ir 197 kas už, prieš susilaiko priimta. 198 kas už, prieš patikrinsime. Balsavimas baigtas. 36 už 27 prieš priimta. 11 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 12 kompromisas. Kur jisai? Kas už 12 kompromisą? prieš, susilaiko primta. 13 kompromisas su žodiniu pakeitimu kas už, prieš, susilaiko priimta. 14 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 15 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 16 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 16 kompromisas dėl jo balsavome. 203 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. 204 kas už, prieš susilaiko atmesta. 205 kas už, prieš susilaiko atmesta. 206 kas už, prieš susilaiko atmesta. 207 kas už, prieš susilaiko priimta. 199 buvo patvirtintas, ar ne? Ne? Tai 209 kas už, prieš susilaiko atmesta. 210 kas už, prieš, susilaiko priimta. Patikrinsime? Gerai, 211. 11 kas už? 211 kas už? Kas už? Kas prieš? Su, priimta. 212 kas už, prieš susilaiko patikrinsime. Tikriname 212. Balsavimas baigtas. Priimta. 35 už 26 prieš. 214 e, kas už, prieš susilaiko atmesta. 215 kas už, prieš susilaiko priimta. 216 kas už, prieš susilaiko atrodo priimta. Patikrinsime. Gerai, tikriname 216. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 32 už, 37 prieš atmestą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad yra dviem balsais per daug EPP frakcijos. Aišku, tai ne, dabar nėra jokio skirtumo, rezultatų įtakos nedaro o liberalų visada yra per daug. Norėčiau, kad FP susitvarkytų, kad būtų dviem mažiau balsuojančiais. Du šimtai septynioliktas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 219 kas už? Prieš susilaiko atmesta. 220 kas už, prieš susilaiko priimta. 229 kas už, prieš susilaiko atmesta. 231 ir 232 kas už, prieš susilaiko priimta. 233 kas už, prieš susilaiko priimta. 17 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 18 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 251 kas už, prieš susilaiko atmesta. 19 kompromisas kas už, prieš su, Priimtas 20 kompromisas. Prašau. Kas čia nori susilaikyti? Ačiū, ponė Šolc. Mes įrašysime į istoriją. 20 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko

SRD ir EPP per mažai balsuojančių. 266, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt pirmas kompromisas, jeigu neklystu. 273 pakeitimas dar. Kas už? prieš susilaiko priimta. Patikrinsime gerai. Baigiame balsuoti. 35 už 29 prieš priimta. 21 kompromisas kas už? Prieš susilaiko priimta. 275 kas už, prieš susilaiko priimta. 278, 279 ir 280. E, čia e, identiški pakeitimai, kaip čia jums taip pavyko. Kas už šituos pakeitimus? Kas prieš? susilaiko priimta. Du šimtai aštuoniasdešimt penktas, ar ne? Du šimtai aštuoniasdešimt penktas, kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Der Amt, äh, die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 16 už, 47 prieš atmestas. Bet kokie bandymai prastumti šitą pakeitimą žlugo. 22 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 290 kas už, prieš susilaiko atmesta. 294 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 295 kas už, 294 tikriname. Balsavimas baigtas. Iš tiesų, 40 už 22 prieš priimta. 295 kas už, prieš susilaiko priimta. 300 tai, tai kas už, prieš susilaiko priimta 301. Kas už, prieš susilaiko taip pat neaišku. 301. Kas už, prieš patikrinsime. Baigėme balsuoti. 29 už 35 prieš 2 susilaikė atmesta. 23 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 303 pakeitimas kas už. 303 kas už, prieš susilaiko atmesta. 308 kas už, prieš susilaiko atmesta. 312 ir 313 kas už, prieš susilaiko priimta. 24 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 316 kas už, prieš susilaiko atmesta. 25 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 329 pakeitimas kas už, Trišimtai dvidešimt ketvirtą atsijėmė. Ji taip pat atsijėmė. Bent jau man taip par, mano sąraše taip parašyta. 322 ir 324 atsiemė, tai balsuojame dėl 329. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 311. 331 atsiprašau. Kas už, Borgėzio pakeitimą. Kas prieš, susilaiko atmesta. 26 kompromisas. Kas už, prieš susilaiko priimta. 336 pakeitimas kas už, prieš, sus, dabar vėl neaišku. Dar kartą, kas už 336, kas prieš, Labai įdomi koalicija galiu pastebėti, dar niekada taip ne, nesumatęs. Noriu ją užtvirtinti patikrinant von ganz rechts bis Leine. Buvo viena linija nuo dešinės iki kairės. Balsavimas baigtas. 36 už 26 prieš priimta. 337 kas už, prieš susilaiko atmesta. 27 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 344 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. 345 kas už, prieš susilaiko atmesta, 327 kas už, prieš susilaiko atmesta, 347 300, kas už, prieš susilaiko. Taip ir pasakiau iš karto, kad atmestas. 346 kas už, prieš sus, priimta. 348 kas už, prieš 348 kas už, pri, prieš susilaiko atmesta. 300 Pone Butikos, ar prašau. Baigėme balsuoti. Ne, dar truputį palauksime. Dar kartą. E, per anksti sustabdėme. Dar kartą balsuojame. Apšimus kišlos. Baigiame balsuoti. 25 už 35 prieš atmestą. Tuomet ponas Laininas gauna naują šansą, 349, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Priimta. Macht seinen Sieg nicht zu so hoch. Ja, because these people here do not understand his greatness. Tikriname, nes ne visi supranta jos didybę. 35 už 22 prieš 4 susilaikė priimta. 350 pono Šaphauserio kas už prieš susilaiko atmesta. 351 ir 352 kas už prieš susilaiko atmesta. 353 kas už prieš susilaiko patikrinsime. Balsavimas baigtas. 33 už 31 prieš 3 susilaikė priimta. 354 kas už, prieš susilaiko atmesta. 355 kas už, prieš susilaiko atmesta. 28 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 358 kas už, prieš Dar kartą, kas už 358? Prieš susilaiko atmesta. 360 kas už, prieš susilaiko atmesta. 364 kas už, prieš susilaiko patikrinsime, bet man atrodo, kad priimta. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 36 už, 29 prieš priimta. 365 e, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 366 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 367 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 368 kas už, prieš susilaiko atmesta. 369 kas už, prieš susilaiko atmesta. 370 kas už, prieš susilaiko priimta. 371 kas už, prieš susilaiko priimta. 372 kas už, prieš susilaiko patikrinsime. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 31 už, 30 prieš 6 susilaikė priimta. 370 73, 374, 375, 376 ir 377. Visi identiški šie pakeitimai. Čia šventoji dvasia praskrido virš kelių kolegų galvų vienu metu, tuo pačiu metu. Kas už? Prieš? Susilaiko, patikrinsime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 31 už, 34 prieš e, atmesta. Maldos nepadėjo. Like to laugh, to 378 dafür. 178 kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime.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 Kas už šituos pakeitimus? Kas prieš? Susilaiko? Patikrinsime. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 35 už 23 prieš 7 susilaikę priimta. 387 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 388 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 389 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 29 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 300 97 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Dabar balsuojame dėl 399. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 403. Kas už, prieš, susilaiko atmesta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 Wir haben einen Fehler gemacht. Padarėme klaidą. Nebalsavome dėl 384 ir 385 pranešimo. Grįžkime atgal. Kas už 384? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 385 kas už? prieš susilaiko atmesta. O dabar vėl grįžtame atgal. Prašau. Bütikofer bekommt so einen Scheck. Ponas Bütikoferis nori, kad būtų patikrinta. Tai tikriname. Balsavimas baigtas. Ja. Der Vorsitzende sind fehlbar. Wo waren Pirmininkas gali daryti klaidų. 404. Kas už, prieš, susilaiko. Dalyvaujant pusiai parlamentarų priimta. 407. Kas už, prieš, susilaiko. Priimta. 408. Kas už, prieš susilaiko primta, 409 kas už, prieš susilaiko primta, 412 kas už, prieš susilaiko primta, 413 kas už, prieš susilaiko primta, 414 kas už, prieš susilaiko primta, 415 kas už, prieš susilaiko primta, 416 kas už, prieš susilaiko atmesta. 419 kas už, prieš susilaiko patikrinsime. Apšimas išlasim. Baigiame balsuoti. 33 už, 30 prieš, 3 susilaikė priimta. 420 kas už, prieš susilaiko atmesta. 422 kas už, prieš susilaiko atmesta. 423 kas už, prieš susilaiko priimta. 424 kas už, prieš susilaiko atmesta. 425 kas už, prieš susilaiko atmesta. 421. Kas už? Prieš susilaiko. Patikrinsime. Apšimas išlas. Balsavimas baigtas. 26 už, 39 prieš, vienas susilaikęs atmesta. 417 kas už, prieš, susilaiko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 Tikriausiai Blankovič. Ja. Priimta 33 už, 31 prieš. 2 susilaikė. 426 kas už, prieš, su, atmesta. 427 kas už, prieš, susilaiko Patikrinsime. Balsavimas baigtas. O 42 už, 23 prieš. 428 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 30 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 434 pakeitimas. Keturi šimtai trisdešimt ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Keturi šimtai trisdešimt ketvirtas,

Balsavimas beveik baigtas. Jis išlosim? Baigtas. Atmesta. Vierhundertvierzig. 440. Kas už? 438. Keturi šimtai trisdešimt aštuntas, kas už, buvo atmestas, keturi šimtai trisdešimt aštuntas, kas už, prieš, susilaiko atmestas, keturi šimtai keturiasdešimtas, kas už, prieš, susilaiko atmestas, keturi šimtai keturiasdešimt pirmas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 442 kas už, prieš susilaiko atmesta. 449 kas už, prieš susilaiko atmesta. 453 kas už, prieš susilaiko atmesta. 454 kas už, prieš susilaiko patikrinsime. Geschlossen. Balsavimas baigtas. 40 už 24 prieš priimta. 459 kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 27 už 26 prieš 12 susilaikė priimta. 460 kas už prieš susilaiko atmesta. 463 kas už prieš susilaiko atmesta. 465 ir 466 kas už prieš susilaiko patikrinsime. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 35-22 prieš priimta. 31 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 472 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 32 kompromisas kas už, prieš susilaiko primta 479 pakeitimas. Kas už prieš susilaiko atmesta 481. Kas už prieš susilaiko atmesta 484. Kas už prieš susilaiko atmesta. Penktas kompromisas. Kas už prieš susilaiko atmesta priimta. Kompromisas šeštas, kas už, prieš susilaiko priimta. 51 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 56 kas už, prieš susilaiko atmesta. 57 ir 58 kas už, prieš susilaiko atmesta. 59 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 60 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 61 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 62 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 63 kas už, 64. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimtas. 65. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. 7. Kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 68. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. 69. Kas už? prieš susilaiko atmesta, 70 kas už, prieš susilaiko atmesta, 71 ir 72 kas už, prieš susilaiko atmesta. 73 kas už, EPP, e kaip jūs balsuojat, Gerai. Kas prieš? Priimta. 74. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patikrinsime. Kolegium, kolegium, ich bitte doch. Gerbiami kolegos, norėčiau, kad visi dalyvautų balsavime, nes Kai visi to nedarote, tai aš negaliu įvertinti ir tada viskas trunka dar ilgiau, nes reikia balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 31 už 33 prieš atmesta. Čia buvo 74, dabar 75, 75 kas už, prieš susilaiko atmesta. 76 kas už, prieš susilaiko priimta. 77 kas už prieš susilaiko atmesta. Vėl e, trys pakeitimai, dėl kurių su autoriniam teisėm neaišku, 78, 79, 80, kas už, prieš susilaiko atmesta. 81 kas už, prieš susilaiko atmesta. 82 kas už, prieš priimta. 83 kas už, prieš susilaiko priimta. 84 kas už, prieš susilaiko priimta. 85 kas už, prieš susilaiko atmesta. Atmesta. Tikriname. Šlasim. Balsavimas baigtas. 25 už 36 prieš. Atmesta. Ponas Biutikoferis šiandien labai vilkina balsavimus. Pono Šolco pakeitimas 86, kas už, prieš susilaiko atmesta. 87, kas už, prieš susilaiko atmesta. 88, kas už, prieš susilaiko patikrinsime. Ne, atmesta. Atmesta. 89, kas už, prieš atmesta. 90 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 91 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 92 kas už, prieš, susilaiko priimta. 93 kas už, prieš, susilaiko priimta. 94. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 95. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime. Man atrodo priimta. Balsavimas baigtas. 42 už 25 prieš primtas, 96 kas už, prieš. Dar kartą, 96 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 97 kas už, prieš, susilaiko atmesta atmestas. 98 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 99 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 100, 101, 102 ir 103. Kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime, bet man atrodo, kad priimta. 38, 29 angenommen. 38 už 29 prieš priimta. 106 kas už, prieš susilaiko atmesta. 107 kas už, prieš susilaiko atmesta. 108 kas už, prieš susilaiko primta. 109 kas už, prieš susilaiko atmesta. 110 kas už, prieš susilaiko atmesta. 111 kas už, prieš susilaiko atmesta. 112 kas už, prieš susilaiko priimta. 113 kas už, prieš susilaiko atmesta. 114 kas už, prieš susilaiko atmesta. 115 kas už, prieš susilaiko atmesta. 116 kas už, prieš susilaiko primta. 117 kas už, prieš susilaiko primta. 118 kas už, prieš susilaiko atmesta. 100 19 kas už, prieš susilaiko atmesta, 120 kas už, prieš susilaiko atmesta, 121 kas už, prieš susilaiko priimta, 122 ir 123 kas už, prieš susilaiko atmesta, 124 kas už, prieš susilaiko atmesta. 125 kas už, prieš susilaiko atmestas. 126 kas už, prieš susilaiko atmesta. 127 kas už, prieš susilaiko priimta. 128 ir 129 kas už prieš susilaiko atmesta. 130 kas už, prieš susilaiko atmesta. 131 kas už, prieš susilaiko atmesta. 132 ir 133 kas už, prieš susilaiko patikrinsime. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 32 už, 34 prieš atmesta. 134 kas už, prieš susilaiko atmesta. 135 kas už, prieš susilaiko primta. 136. 137 kas už, prieš susilaiko primta. 138 kas už, prieš, susilaiko priimta. 139 kas už, prieš, susilaiko priimta. 140 kas už, prieš, susilaiko priimta. 141 ir 142 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 143 kas už, prieš susilaiko priimta. 145 kas už, prieš susilaiko atmesta. 146 kas už, prieš susilaiko atmesta. 147 kas už, prieš susilaiko atmesta. Aštuntas kompromisas kas už, prieš susilaiko atmesta priimta. 150 kas už, prieš susilaiko atmesta. 152 kas už, prieš susilaiko atmesta. 154 kas už, prieš susilaiko priimta. 155 kas už, prieš susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras, trečias ir ketvirtas pakeitimai. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras kompromisas, kas už, pri, prieš, susilaiko primta, 14 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta, 15 kas už, prieš, susilaiko atmesta, trečias kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta, 21 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta, 22 kas už, prieš susilaiko atmesta, 23 kas už, prieš susilaiko atmesta, 24 kas už, prieš susilaiko atmesta, 25 kas už, prieš susilaiko atmesta, 26. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 27, 28 ir 29. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 30 ir 31. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 32. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 33, 34 ir 35 labai įdomi konsteliacija. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 42 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 43 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pone Lainen, kad būtume visai tikslus, mes turėtume balsuoti dėl 149, nes atrodo 28 buvo už 29 prieš, bet vėliau jūs E, konstatavote, kad dviem EPP balsais buvo per daug. Tai man atrodo, kad būtų teisinga balsuoti dar kartą. Gerbiamas kolega, visuomet, kai mes e, nustatome, kad reikia kažką e, pataisyti, tai ir pataisome, ten buvo šešių balsų persvara, taigi atmetus du, kurias buvo per daug, buvo keturių balsų persvara. 149 buvo 28, 20, tada gerai, bet jūs taip sakėt, mes mes nekartojame, nes mes sakėme, kad nesvarbu, ka, ka, tie kiti du, tie du balsai yra nesvarbus rezultatui. Nebuvo aišku, bet dabar yra aišku, gerai, ačiū. Dabar Galutinis balsavimas balsuojame elektroniniu būdu. Apšyvis geschlossen. Baigiame balsuoti. 52 už 5 prieš 9 susilaikę pranešimas yra patvirtintas. Sveikinu pranešėją ir visus šešėlinius pranešėjus. Manau, kad balsavimo nukelimas vėlesniam laikui buvo prasmingas, mes galėjome dar kartą susėsti. Dabar dėje jau yra dešimt ir turime palikti šią salę, taigi nebegalime tęsti debatų dėl Venezuelos. Tačiau tuos, tas diskusijas e, surenksime kitame mūsų posėdėje, vėliausiai gruodžio 7 dieną jau po rinkimų.